Ačiū tarybai. <clears throat> Noriu padėkoti jos atstovai poniai Panajotovai. Šią diskusiją baigiama. O pagal 137 darbo tvarkos taisyklių antrąją dalį FAM komitetas pateikė prašymą, kad ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas parengtų atskirą <clears throat> darbo rinkos įvertinimą lyties diskriminacijos pagrindu. Jeigu nebus pareikšta jokių prieštaravimų per 24 valandas, prašymas bus patenkintas. Jeigu bus pateikti prieštaravimai, mes dėl jo turėsime balsuoti. O dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, komisija ar taryba padarys pareiškimą. Dėl uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponė komisara. Taigi, šiandien vakare.